E, Labą dieną visiems. E, dabar baigu, pasibaigus diskusijoms e, tęsėme savo sesiją. Įvyko politinių grupių konsultacija ir po šių konsultacijų norėčiau pasiūlyti pakeitimą dėl rydienos darbo atvarkės. Klausimas, į kurį atsakom žodžiu dėl laisvos priekybos susirtimo dėrybų su Australija ir Naujaja Zelandija. Diskusija dėl šio klausimo turėtų e, baigtis rezoliucija, dėl kurios būtų balsuojama vasario mėnesį pirmoje sesijoje. Mes prieš balsavimą per pirmą vasario sesiją ir bendrapranešėjai, e, ponas Kaspari ir Langen, sutinka ir siūlome balsuoti per antrąją, nes mes nematome tokios skubos poreikio, komitete bus balsuojama tik kitą savaitę. Ačiū už pasisakymą, toks jūsų argumentas. Tuomet balsuosime dėl šio pasiūlymo, kad būtų balsuojama per antrą vasario sesiją, kas už, balsuojama ir keldami rankas, kas prieš, susilaiko. Patvirtinta. Ir dabar periname prie balsavimo. Labai trumpa mūsų sesija. Pono Moraeš Mm, pirmiausia, pranešimas mm, dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis. Balsuojame vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti.